Buongiorno a tutti. Labą rytą visiems. Darbo tvarkė kolegoms išdalyta. Jeigu nėra jokių komentarų, tai turbūt galime laikyti darbo tvarkę patvirtintą be jokių pakeitimų. Šiandien vertimas bus į visas ITRE ir ENVI komitetų narių kalbas ir iš jų. Sveikinu abiejų komitetų narius, abu komitetai kartu dirba rengiant e, šį svarbų pranešimą. Džiaugiuosi, kad visi kolegos, kurie dalyvavo pranešimo rengime, puikiai pasirengę tam darbui. Turiu galvoje ir taip pat ir bendradarbiavimas mano kolega Grote ir su pranešėju, visą tai vyko puikiai. Kaip jūs žinote, tokie bendri posėdžiai yra pirmininkavimi abiejų pirmininkų ir siekiant užtikrinti sklandesnį darbą susitarėme, kad vienas iš pirmininkų pirmininkaus posėdžiai. Praeitą kartą pirmininkavo kolega Grotė, šiandien pirmininkausiu aš tuo būdu. Na, o dabar prieš pradant svarstymą norėčiau dar pasakyti, jog 27 rugsėjo protokolas jums taip pat yra išdalytas, tad e, turbūt galime jį laikyti irgi patvirtintų, jeigu neturite jokių prieštaravimų. Na, o dabar prieš perinant prie svarstymo žodis kolegai Grote. Praeitą kartą viskas puikiai mums pavyko, tad aš e, siūlau dabar iš karto pereiti prie kompromisinių e, pasiūlymų, kad išsikristalizuotume savo bendrą parlamento poziciją. Labai svarbu, kad 14 e, metais per pirmąjį pusmetį viešoji nuomonė aiškiai matytų, kokia yra mūsų pozicija, matytų, kad mes esminės problemas sprendžiam, sprendžiame. Aišku, Yra dar tam tikrų nuomonių skirtumų, tačiau prieš rinkimus turime būti matomi piliečiams ir todėl turime būti drausmingi ir veiksmingai dirbti. Manau, kad mūsų komanda dirba sklandžiai. Dėkoju, o ne pirmininkė, tad dabar galime pradėti svarstymą. Turime dvi valandas diskusijai. Abu pranešėjai galės pasisakyti ir turės po 10 minučių, na, o paskui šešėliniai pranešėjai pasisakys, o paskui visi kiti kolegos. Kolegų kalbėjimo laikas bus dvi minutės. Tad pirmiausiai žodis poniai Andelvo. Envi komiteto vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Jūs e, visi susipažinote su pono Šimanskio ir mano pateiktu e, projektu. E, primenu, jog šiandienomės 51 straipsnių, tad šiandien mes pateikėme jums kompromisinį tekstą. Pakeitimus galima pateikti iki lakočio 12 dienos. Aš taip pat pateikiau kai kurių pakeitimų, siekiant atliepti pagrindinius, siekiant atremti pagrindinius uh, E, iššūkius. Kaip užtikrinti konkurencingumą mūsų ekonomikos, kuri remiasi žemų išmetalų e, lygių, kaip pasinaudoti e, darbo vietų kūrimo galimybėmis, ne delokalizuojant gamybos, kaip atliepti, kaip atremti klimato kaitos iššūkius, galvojant to pačiu apie mūsų technologijų vystimasi e, bei e, e, klimato kaitą ir konkurencingumą. Toliau atsinaujinantis energetikos šaltiniai bei energetikos veiksmingumas. Ir paskutinis dalykas, kaip užtikrinti tinkamus energetikos e, tarifus mūsų piliečiams ir kaip užtikrinti pasaulinės rinkos kontekste mūsų gamybos konkurencingumą. Aišku, turime užtikrinti, kad e, sąnaudos būtų kaip galima mažesnės, o produktyvumas kaip galima didesnis. Ir tuo būdu turime prieš komisijai išleidžiant baltąją knygą nusiųsti stiprų signalą Tačiau kita vertus turime pateikti iš samų matymą ir labai konkretų matymą, kaip galime atnaujinti modelį, kurio remiamės. Komet e, pirmą kartą keitėmės nuomonėmis dėl klimato paketo, kalbėjome apie nacionalinės e, subsidijas atsinaujinančiam, e, atsinaujinančiams energijos rušims. Ir aišku, tame pačiame kontekste kalbėjome ir apie rentabilumą, ir apie sąnaudas. Priminsiu, jog e, kai kurios technologijos naudojamos atsinaujinančių energijos šaltinių srityje yra modernizuotos, tačiau tai taip pat kartais būna susiję dar su įprastinėmis kūro rušimis, kaip ir mano šalyje, pavyzdžiui, e, su gamtinėmis dujomis. Tai yra e, kai kuriais atvejais jis dar pakankamai daug teršiantis e, energijos e, šaltiniai. Šiandien turime galvoti apie tam tikrą technologinį neutralumą ir turime iš tikrųjų nekvestionuoti atsinaujinančio energijos šaltinių tikslų vien todėl, kad iki šiol paramos politika nebuvo visiškai e, tikslinga ir nuosekli. Turime paprasčiausiai pagalvoti apie tą tikslingumą ir nuoseklumą, pagalvoti apie phasing out ir e, užtikrinti, kad valstybės e, narės nefinansuotų pernelyg daug iškastinio kūro, kaip kad kartais atsitinka. E, šiltnamio dujos atsinautis energijos šaltiniai, dubliavimasis e, šiuose sektoriuose. Turime atsižvelgti į sąsajas tarp tikslų ir mūsų daromos pažangos. Ir turime taip pat galvoti apie energetikos veiksmingumą bei atsinaujinančius energijos šaltinius apie šią sąsają. Iki šiol Mes e, nepakankamai išnaudojame atsinaujinančių energijos šaltinių potencialą, o šiandien turime būtent apie tai galvoti būsimajame e, energetikos ir klimato kaitos e, pakete. At energetika, konkurencingumas, šie aspektai dabartiniuose teisės aktuose taip pat yra nepakankamai paliesti E, tas pats būtų pasakytina ir apie keitimąsi informaciją. Toliau. Įmonės, investuotojai, ekonomikos sektorius laukia iš mūsų labai konkrečių dalykų, numatomų, e, aiškiai numatomų dalykų ir užtikrintumo. Jie nori tikrumo tam, kad galėtų laikytis įsipareigojimų. Teisės aktai, kurie dažnai keičiasi, nesuteikia tokio užtikrintumo. Ir aišku, mes neturime atsisakyti visko, kas buvo iki šiol ir daryti kažką naują. Juk daugiausiai darbo vietų galime sukurti ten, kur yra naudojama e, atsinaujinant kur naudojami atsinaujinantis energetikos šaltiniai ir kur užtikrinamas energijos veiksmingumas. Nuo 2009 metų 30 e, procentų pavyko padidinti darbo vietų e, kūrimą iki 2000. 30 metų bus galima pasistumėti gerokai į priekį šioje srityje, optimizuojant sistemą ir pašalinant nenusektiklumus. Šiltnamio dujos, ekonominis veiksmingumas, atsinaujinantis energijos šaltiniai. Šie trys aspektai labai svarbus e, užtikrinant mūsų konkurencingumą, nes čia slepiasi labai didelis e, potencialas siekiant e, stiprinti mūsų konkurencingumą ir kuriant darbo vietas. manome, jog aplikosaugos kriterijus čia turi būti tokios pat svarbos, kaip ir e, energetikos bei klimato kaitos e, aspektai. Kalbant apie išmetalų mažinimą, tai aš sakau taip atsinaujinančiams energijos šaltiniams, nors ir iškyla kai kurių, kai kurių e, abejonių dėl to kai kuriuose šalyse, tačiau manau, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai yra dalinis sprendimas užtikrinant e, mūsų energetikos e, e, energetikos balansus, derinius keletas skaičių. Žinome, kad ES importuoja daugiausiai energetikos pasaulyje ir žinome, jog nuo 2009 metų išlaidos padidėjo tris kartus šioje srityje. E, gana greitai ES importuos apie 94 procentus naftos produktų, kuriuos naudoja. Pasaulyje e, energetikos rinkos efektyvumas padidėja 10 procentų, tad jeigu iki 2020 metų mes e, šį skaičių padidinsime iki 20 procentų, tai bus be galo didelis sutaupimas. Tai atitiks maždaug tūkstančio e, terminių tūkstantį įprastinių e, elektrinių, šiluminių bei 5000 e, vėjo jėgainių. Beneliukso valstybės, Vokietija ir Prancūzija yra, sukūrusi energetikos, su, yra sukūrusios energetikos forumą. Šioje plotmėje siekiama bendradarbiauti su visais energetikos sektorio, sektoriaus dalyviais ir e, siekiame optimizuoti energetikos rinkos veikimą vakarinė Europos dalyje. Tai yra puikia iniciatyva ir turime remtis tokiomis iniciatyvomis, kad e, galėtume užtikrinti geresnės jungtis tarp, e, energetinės jungtis tarp valstybių narių. Mūsų valstybės turi daugiau konsultuotis ir plačiau keistis informaciją klimato e, kaitos srityje, priimdamas strateginius sprendimus, kadangi šie dalykai e, paliečia mus visus. Ir paskutinis dalykas, e, aš esu įsitikinusi, kad siekiant ateityje išvengti tokių priemonių kaip backloading, turime galvoti apie struktūrinės priemonės. Tai yra susiję su uh, anglės dvideginio mažinimu, taip pat reikia šioje uh, E, srityje atsižvelgti į atsinaujinančių energetikos šaltinių aspektą bei į e, energetikos veiksmingumą. Kol kas aš dar nekalbėjau apie mūsų tikslus ir mūsų ambicijas šioje srityje. Kalbėjome iki šiol apie mūsų pranešimą, tačiau aš specialiai neminėjau jokių skaičių ir procentų, uh, kad e, prieš tai galėtume padiskutuoti apie strateginius dalykus, apie mūsų ambicijas, kurie, man atrodo, didžiausias prioritetas. Dėkuoju. Dabar e, kolega Simaški. Myślę, że e, zupełnie dobrze widać. Labai jums ačiū, panė pirmininkė. Man atrodo, kad e, po to, ką pasakė kolegė, visiems yra aišku, kad e, Aš ir ponė dalyvau, esame susirūpinę dėl tų pačių dalykų. Mes dar turime nemažai padirbėti tam, kad pereitume prie mažai anglės dvideginio neišskiriančios ekonomikos ir prie tokios ekonomikos, kuri nekainuotų mums per daug. Be to ir man ir kolegiai rūpi užimtumas e, e, energetikos sektoriuje. Darbo vietas privalu saugoti. Be to energetinis saugumas yra dar vienas mūsų prioritetas, todėl mes privalome mažinti savo priklausomybę nuo importuojamos energijos. Be to, norėtume, kad mūsų vartotojai galėtų gauti energiją už prieinamas kainas. Norime, kad kainos būtų mažinamos, tačiau kyla natūralus klausimas, kaip tai galima būtų pasiekti. Aš esu įsitikinęs, kad neįmanoma bus perėti prie atsinaujančių energijos šaltinių. Tai, kurie dar ir būtų prieinami už prieinam, prieinamą kainą, jei mes nekalbėsime apie savo strategiją. Ar galima tris kartus e, reikalauti tų pačių dalykų iš mūsų įmonių? Labai lengva yra kalbėti apie darbo vietas, apie užimtumą, labai paprasta yra bendrauti su profsąjungomis, kalbėti apie tai, kad mums reikia daugiau žalių darbo vietų. Tačiau realiai jas kurti nėra labai lengva. Ir jeigu pažvelgsime statistiką, pamatysime, kad net ir pačiais optimistiškiausiais skaičiavimais tos žaliosios darbo vietos jei jos bus sukurtos, gali, gali e, sudaryti 3 milijonus tik tai, o energetikos sektoriuje dirba apie, apie 20 milijonų žmonių. Ir situacija ten sudėtinga naujosiuose valstybėse narėse, kuriuose net iki 20 procentų žmonių yra užimti energetikos sektoriuje. Tai yra labai svarbu ir reikia padėti šioms šalims, nes jos dabar nėra pasirengusios perėti prie žaliosios ekonomikos. Mes turime mažinti savo priklausomybę nuo importuojamos energijos, bet a, tai nereiškia, kad dabar iš karto galime perėti prie atsinaujančių energijos šaltinių, nes jie dar nėra pakankamai išplėtoti. Bet to nepamirškime, kad ir mūsų rinka dar nėra pakankamai pasirengusi priimti a, šias naujas energijos rušis gali atsitikti taip, kad gali atsitikti taip, kad kad mūsų partneriai, kad ir persų e, įlankos e, šalyse, pasiūlys mums kur kas mažesnę e, kainą už energijos šaltinius nei tą, kurią kurią mes dabar mokome už atsinaujančius energijos šaltinius. Tai kągi darysime tuomet. Taigi aš manau, kad mums dabar reikia imtis veiksmų. Pirmiausia, mums reikia pakoreguoti savo prisitaikymą prie klimato kaitos politiką tam, kad ji atitiktų realią situaciją. Pažvelkime į Braziliją, Kiniją, Indiją, į JAV. Ką tos šalis daro? tam, kad mažintų klimato kaitą. Nes vienaip ar kitaip mes bendradarbiaujame su šiomis šalimis. Mes esame pasirašę su jomis įvairias, įvairius prekybos susitarimus. Mes tik labai neženkliai prisidedame prie bendrų pasaulinių CO2 išmetimų. Todėl aš manau, kad mes turėtume atsisakyti. Tė, tos svajonės, iliuzijos, kad mes vien savo jėgomis galėsime sustabdyti klimato kaitą. Ne, klimato kaita yra pasaulinė problema. Antras svarbus dalykas. Turime išnaudoti visą turimą politinį potencialą, rodydami pavyzdį kitoms šalims. Apie tai kalbėjome uh, uh, nuo pat pradžios, dar tai tuomet, kai buvo kuriama tik tai mūsų klimato kaitos politika. Uh, Mes norėjome, kad ta politika parodytų pavyzdį kitoms šalims. Tačiau man atrodo, kad šiandien yra visiems aišku, kad niekas, niekas nenori uh, sekti mūsų pėdomis. Ir mes negalime to nepastebėti, negalime nieko dėl to nedaryti. Tai netitinka mūsų lūkesčių, todėl turime keisti savo požiūrį. Mums reikia stabilių taisyklių, Šiuo metu stabilių taisyklių Europoje mūsų investuotojai neturi. Ir be abejo, dėl to kalta ne vien klimato kaitos politika, ne, yra ir kitų politikos krypčių, kurios atgraso investuotojus nuo investicijų į energetiką. Taisyklės pernelik dažnai keičiasi. Bet negalime ir neigti to, kad e, dabartinis nestabilumas e, netinka investuotojams, nes investuotojai nežino, kaip keisis ir mūsų politika, ir taikomos taisyklės, ir kainos. Iš patirties e, žinome, kad kartais taisyklės keičiamos netikėtai, pavyzdžiui, tai buvo padaryta su ATL sistema galima be abejo finansuoti iš valstybės lėšų atsinaujančius energijos šaltinius. Galima tai, tai daryti. Bet ar galima reikalauti iš šalių, kurios išgyvena finansinius sunkumus, kad jos pakeistų savo politiką ir savo ekonomiką per e, uh, 24 valandas, kai jos ir taip neturi e, pakankamai lėšų? nes taip tikrai galime prarasti e, investuotojų pasitikėjimą labai sparčiai. Energetikos kainos. Aš jau minėjau, kad negalima dėl visko kaltinti tik tai klimato kaitą. Visi žinome, kad energijo, už energiją mokame per brangiai Europoje. Todėl turime kažką daryti. Ne vien dėl to, kad mūsų vartotojai ir mūsų įmonės jau nebeįstingė sumokėti už energiją, bet ir dėl to, kad mes kaip žemynas turime didžiulį priekybos potencialą. Mes priekiavame ir su Kanada, ir su Japonija, e, ir su kitomis šalimis. Ir mūsų ūkiu labai kenkia tai, kad mes labai brangiai mokame už savo energiją. Todėl mūsų įmonėms labai sunku yra konkuruoti pasaulyje. mums reikia nustatyti strateginius klimato kaitos politikos tikslus. Mes e, turime nustatyti aiškius rodiklius tiek darnumo srityje, tiek efektyv, energijos efektyvumo srityje. Ir be abejo tikslus, kurie būtų susijęs su energetiniu saugumu. Dar viena sudėtingas rytis, tai yra tų pramonės šakų, kurios suvartoja labai daug energijos perkelimas į kitas šalis. Turime išnaudoti visą vidaus rinkos turimą potencialą tam, kad tos įmonės liktų Europoje. Mums reikia ir bendros energijos rinkos tokios rinkos, kurioje veiktų reali konkurencija, nes tik tuomet mes galėsime sumažinti kainas. Aš nenoriu. Aš nenoriu gilintis čia dabar į detalės, bet nepamirškime, kad reikia investuoti in infrastruktūrai, į atsinaujančius energijos šaltinius. Uh, Bet ir kit, nepamirškime ir kitų energijos e, šaltinių. Europa turi didžiulį potencialą, energetinį potencialą, tačiau jis nėra tinkamai panaudojamas šiuo metu. Ir paskutinis dalykas, kuris beje yra taip pat labai svarbus, tai yra valstybių narių potencialas. Nepamirškime, kad e, daug kas priklauso ir nuo klimato, ir nuo geografinės padėties, ir nuo e, prekybinių pajėgumų. Ir Europoje yra labai įvairių šalių, matome daug įvairovės. Ir ne visos valstybės gali vienodai sėkmingai gyvendinti klimato kaitos politiką. Ir čia uh, turime kalbėti ne vien apie BVP, ne, turime kalbėti apie šiltnamio, dujų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus tenkančius vienam gyventojui, uh, turime pažvelgti taip, kaip, kaip vystėsi šalis nuo 1990 e, metų. Įvertinti kiekvienos šalies e, potencialą plėtoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir taip pat nepamirškime energijos, energetinio efektyvumo. mūsų tikslai yra svarbiausias dalykas, nes būtent jie atspindės uh, viso mūsų darbo rezultatą. Ir šie tikslai yra tokie. Pirmiausia, mums reikia uh, rentabilios energe, uh, ekonomikos, kuri neišskirtų labai daug CO2. Kai kurios valstybės narės turi atsinaujančių energijos šaltinių potencialą, kai kurios jo neturi. Kai kurie sektoriai, kai kuriuose valstybėse narėse jau perėjo prie žalesnių technologijų. Kitose šalyse situacija kitokia. Ir į tai reikia atsižvelgti, kai mes rengsime naują klimato kaitos e, paketą. Nes kitaip mes tiesiog uh, kartosime tas pačias klaidas ir e, niekas nenorės sekti mūsų pėdomis pasaulyje. Taigi, norėdami mažinti e, išmetimus, turėtume taip pat e, pritaikyti, turėtume teisingiau dalintis pastangomis Ir mums reikia sažiningiau taip pat skirstyti ir e, apivartinius taršos leidimus. Freigo. Vielen Dank, weil wir nämlich Besuch haben. Dabar žodis pirmininkui Grotė. Noriu pranešti, kad turime svečių e, ir turime svečių iš Šiaurės e, Vestfalijos, Šiaurės Reino Vestfalijos. Na, o tas regionas yra e, vienas svarbiausių ekonominių regionų Vokietijoje, tačiau, jeigu pažvelgsime į rūro dangų, kuris yra e, visiškai giedras, taigi matome, kad ši ekonominė, ši e, energetinė politika pasiteisina. Ir šveikiname šios e, mūsų svečius ir delegacijos vadovą, poną Otke. Tutti noi. Ecco, sveikiname jūs besilankančius mūsų komiteto posėdėje. Na, o dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Visų pirma, kolegai Vidal Quadras, CPP e vardu. Pone pirmininkė, Herbertas Roilis dėja negalėjo ateiti šiandien į šį posėdį, todėl aš pasisakysiu jo vardu. Pabandysiu paaiškinti mūsų politinės frakcijos poziciją dėl 20 e, metų tikslų ir kalbėsiu apie prieštaringiausią temą. Tai yra tikslai 2030 metams. Mes visiškai pritarėme komisijai, kad turime pasimokyti iš patirties ir padaryti tam tikras išvadas iš 20 metų programos ir jos poveikio valstybėms narėms valstybė narių energetikos politikai. Mūsų daroma išvada yra ta, kad 20 metų tikslai daugiausia buvo skirti klimato politikai, buvo skiriama klimato politikai kenkiant energetikos politikai. Aiškiai, energetikos politika buvo pajungta klimato politikai. Atėjo laikas subalansuoti tas e, mūsų politikos rytis ir atsižvelgti į kai kuriuos faktus. Visų pirma, patiriame ilgą gyrę ekonomikos krizę, kuri riboja e, valstybių narių biudžetus ir riboja verslo prieigą prie kreditų. Antra, Europos energijos kainos yra vienos aukščiausių išsivyšysime pasaulyje. Pasaulyje pagal Eurostatą elektros kaina yra padidėjusi beveik 14 procentų privatiems namų ūkiams nuo 2010 iki 2012 metų ir daugiau kaip 12 procentų pramonės įmonėms. Blogiau yra tai, pagal tarptautinės energetikos agentūros projekcijas, energijos kainos Europoje didės ir toliau. Trečia, Europą sudaro tik tai 11 procentų pasaulinių emisijų ir jos dalis mažėja. E, suderinus tai su mūsų tarptautinių partnerių ir konkurentų ambicijų mažėjimų mažinti CO2 emisijas. Reiškia, kad mes dame visas pastangas, mažiname emisijas, kurios pasauliniu mastu nėra reikšmingos. Gali būti, kad mes nepasieksime jokio CO2 išmetimo sumažinimo nes tai, ką mes sutaupame, yra mažiau negu emisijos, kurias e, sudaro kiti šaltiniai. Ir tokiu būdu mes aukojame savo pramonę. Turint visą tai galvoje, aišku, kad reikia subalansuoti aplinkosauginį tvarumą su konkurencingumu. Ir šią prasme mes turime, turime peržiūrėti 20 metų tikslus ir nekartoti tų pačių klaidų, kurias jau padarėme. Dėl atsinaujinančių tikslų mes visiškai nieko prieš neturime prieš, prieš atsinaujinančią energiją, tačiau tuo tarpu e, greitas e, besivysančių atsinaujančių šaltinių vystimasis e, paremtas subsidijomis kai kuriams valstybėms narėms reiškia nelaimę. Turime rimtai galvoti apie tai, kaip remti e, privalomas atsinaujančių šaltinių tikslus. Tai nereiškia, kad reikia atsisakyti atsinaujančių šaltinių. Europos mokslinių tyrimų ir vystimasi fondai turi padėti atsinaujantiems šaltiniams, kad jie palie, pasiektų brandų etapą ir būtų konkurencingi. Ir negalime e, imtis priemonių atbulinių data, kurios pakenktų jau padarytoms investicijoms. Tačiau mes negalime toliau aklai remti tų energijos šaltinių, kurie dar nėra konkurencingi ir kurių, kurių trūkumai palyginti e, dėl, dėl jų e, integracijos į tinklą nėra tinkamai įvertinti. Todėl daug geriau numatyti bendrus CO2 mažinimo tikslus, e, stiprinti švarius šaltinius tačiau tiek daug dėmesio neskirti atsinaujantiems šaltiniams. Be to galėtume aptarti e, numatyti energijos efektyvumo potikslį, kas galėtų sumaž... padėti mums sumažinti emisijas ir taip pat per vidutinį laikotarpį sutaupyti lėšų. Tokiu būdu mes atgre... atgręžtume, panaikintume tą, tą klaidą, kuri buvo padaryta pagal 20 metų programą, kur energijos efektyvimo tikslas buvo indikatyvinis, o atsinaujinčių šaltinių tikslas buvo privalomas. Na ir baigdamas, ponia pirminkė, noriu pasakyti, kad turime suprasti, kad energetikos politika ir klimato politika yra artimai susiję dalykai, tačiau tai nėra visiškai tas pats. Turime toliau dėti pastangas mažinti emisijas, tačiau tai darydami nepakenkėme patys savo. Dėkuoju dabar žodis kolegai Ulskok. Eh, <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams už nuveiktą darbą iki šiol, tačiau laiko jau mums trūksta. Europos parlamentas turi nustatyti aiškę poziciją dėl klimato ir energijos politikos. Labai greitai komisija aiškiai pasakė, kad savo poziciją pareikš kitų metų pradžioje, o 14 metų pavasarį. Klimato ir energetikos politika bus svarstama Europos vadovų tarybos rėmose. Todėl man nerima kelia tai, kad mes e, parlamente labai smarkiai dar nesutarėme dėl pagrindinių pozicijų. Kolega Vidal Kvadras kalbėjo apie dalykus, dėl kurių sutarėme, tačiau didžioji dalis to, ką jis pasakė, e, taip pat yra susijęs dalykais, dėl kurių nesutarėme. Manau, kad, e, kad šio projekto pagrindas yra keistas. Pranešėjai pradeda nuo prielaidos, kad e, klimatas, klimato politika e, yra grėsmė konkurencingumui. Aš esu iš vienos e, labiausiai industrializuotos Europos šalies, tačiau aš taip pat esu atsidavus ir, ir aplinkosaugai. Konkurencingumas man reiškia kad e, jis yra tvarus klimato ir energijos prasme ir tokiu būdu galima konkuruoti su kitomis pasaulio dalimis. Būtent taip. Neturime dabar e, tiesiog atsigręžti į senas e, tradicijas ir apleisti tas, tuos dalykus, kurie gali padėti mažinti pramonės emisijas, pavyzdžiui. Daugeliu atžvilgių dabartinė mūsų klimato politika yra sėkminga, mūsų CO2 išmetimas mažėja, atsinaujančiais šaltiniai plinta ir dabar norime visą tai sunaikinti, staiga pakeisdami visą kursą. Dėl to, kad e, kilo finansų krizė, kurie nieko bendro neturi su klimato klausimais. Todėl aš buvau šiek tiek nustebusi, kad pranešėjai kai, kuriuose, kai kuriais aspektais nepasistumėjo į priekį toliau. Aišku, gerai pasiūsti aišku signalą rengiant šį pranešimą, kalbant apie tai, koks svarbus yra energijos taupimas, energetinis efektyvumas, tačiau visa tai turėtų leisti sformuoluoti aiškius pasiūlymus. Vietoj to tekste sakoma, kad reikia sukurti nuoseklesnį ES požiūrį į energetinį efektyvumą. Na, tai taip ir darykime, turėtume sukurti nuoseklesnę poziciją, vietoj to, kad kalbėtume, kad galbūt mums reikia tai padaryti. Mūsų darbas yra pateikti konkrečius pasiūlymus, aišku, gerbent ir valstybių narių galimybės, tačiau turime aiškiai sakyti, ką mes norime pasiekti, vietoj to, kad teiktume bendrus pareiškimus, ką reikėtų pagerinti viename ar kitoje srityje. Taip pat mums reikia iš juodo ant palto parašyti, pateikti skaičius apie mūsų tikslus, pavyzdžiui, 50 metams, 80-90 procentų sumažinti CO2 emisijas, e, turime visi dėl to sutarti. CO2 mažinimas E, atsinaujančios e, energijos plėtojimas ir energetinis efektyvumas. Visi šie tikslai turi būti privalomi, kitaip e, jie nebus niekam reikalingi. O kiekviena valstybė narė gali apsispręsti, kaip tų tikslų pasiekti. Mes neturėtume kiekvienai valstybei aiškinti, kaip tai padaryti, tačiau tikslas turi būti labai aiškiai nustatytas ir turi būti privalomas. Jeigu mes E, savo siekių nenustatysime kuo aukščiau, tuomet e, tai reikš, kad mes pirmenybę teikiame mineraliniam kūrui, iškastiniam kūrui. Jeigu mes aiškiai neišdėsime pozicijos, tai reikš, kad e, viršų paims kiti prioritetai. Be tikslo atsinaujantiems šaltiniams bus vis sunkiau pritraukti investicijas. Baigdama dar noriu pasakyti, na, pirmininkė man liepia nu, baigti, tačiau aš pakartosiu, kad turime konkrečiau išdėstyti savo tikslus, nes trūksta jau laiko. Kolega Thompson. Jora, prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. About... Na, pirmiausia, pakalbėsiu apie konkurencingumą. Kai komisijos pirmininkas, ponas Baroso, 2007 metų sausio 8 dieną pristatė pirmąjį 20 metų strategijos projektą, jis pabrėžė, kad pagrindiniai argumentai šiam dokumentui buvo konkurencingumas kad Europa turi būti pirmaujantį šalis ekologinėje ekonomikoje. Ir tik tai investuodama į naują technologiją, į tą ekologišką ekonomiką mes išgyvensime ir būsime konkurencingi. Todėl šiandien įdomu pamatyti, kad Kinija, Brazilija, Indija ir daug kitų šalių investuoja daug daugiau į šią ekonomikos rytį negu mes. Po dviejų mėnesių Merkel, kalbėdama apie šį e, dokumentą, sakė, kad reikia kalbėti ne tik apie konkurencingumą, reikia apie investicijas kalbėti, reikia mums sistemos, kad būtų galima pasiūsti signalą įmonės. įmonėms. Be pagrindų investicijoms tų investicijų nebus. Galbūt kai kurie e, žmonės mano, kad tai turi būti viešosios investicijos, bet tos investicijos turi būti privačios. Be garantijų, be sistemos niekas neinvestuos į tą žalėją ekonomiką. Toliau. Europoje egzistuojančios kainos nieko bendro neturi su atsinaujančiais šaltiniais. Tos kainos priklauso nuo importo kainų. 2010 metais ES išleido 350 milijardų importuodama mineralinį kūrą. 350 milijardų yra maždaug e, Lenkijos BV, metinis BVP. Dėl to energijos kainos yra aukštos Europoje. Manau, kad nuo to, kaip nuo to priklausomumo e, išsisukti, kaip būti nepri, tapti nepriklausomiems nuo Putino ir kitų e, vidurio rytų režimų, iš kurių perkame energijos šaltinius, yra numatyti energijos efektyvumo tikslus, kaip matome kai kuriuose Europos šalise, kaip jie e, pasiekia rezultatų mažindami energijos suvartojimą, nustatydami tuos tikslus. Ir tai būtų pasiūstas signalas ir įmonėms, kad jos galėtų investuoti į atsinaujinančią energiją ir neturėtų nerimauti dėl savo investicijų. Tol reikia privalomų tikslų ir šioje srityje. Ačiū. Grazie, kolega. Dėkuoju kolegai Thompson. Dabar e, žodis e, kolegai Gerbrandi. Fiona Hall, speak first. Ačiū, pirmininkė. Gal pirmiausia leistumėt pasisakyti Fionai uh, Hall, liberaldemokratų frakcijos vardu. Pone Hall. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš uh, labai teigiamai vertinu šiandien kai kurias užsakytas mintis. Uh, Abu du pranešėjai kalbėjo ir apie e, e, išlaidų mažinimą, energetinį efektyvumą ir Vidalis Kvadras taip pat kalbėjo, kad mums reikia nustatyti aiškius e, energijos taupimo tikslus. Tai yra labai svarbu, nes negalime pamiršti, kad šiuo metu 60 procentų visų šiltnamio efektų sukeliančių dujų išmetimų mažinimo yra susiję ne su mūsų veiksmais gyvendinti TL sistemą, be, bet e, iš kitų politikus e, sričių. Iš ekonominio rentabilumo e, pusės mums reikia energetinio efektyvumo ir valstybės narės netgi ir rodo, rodo savo pažangą energetinio efektyvumo srityje, kai teikia dokumentus dėl energinio Europos semestro. Labai svarbu yra vartoti mažiau energijos. Ir tarptautinė energijos e, e, agentūra neseniai paskelbė, jog mes turėtume suvokti, jog sutaupyta energija tai yra energijos šaltinis. Taigi, kokiu priemonių mums reikėtų imtis, jei, jei viską vertintume vien iš ekonominės perspektyvos? Vokietijos e, aplinkosaugos ministerija tai neseniai pateikė pasiūlymą, pagal kurį mes galėtumėme sumažinti uh, energijos vartojimą 40 procentų iki 2030 metų, jei mažinsime e, energijos vartojimą, pažiūrėjau, statybų sektoriui, kur galima būtų suvartoti iki 60, sumažinti iki 62 procentų energijos vartojimą, arba, arba transporto sektoriuje, kur mažinimas galėtų pasiekti 41 procentą. Ir reikia apie tai galvoti dar prieš nustatant uh, uh, šiltnamio efektą sukrančių dujų mažinimo tikslus. Nepamirškime, jog neužtenka vienatel sistemos. Jei mes negalvosime apie e, vien ekonominius dalykus, pasibėsime, kad kartais galime mažinti energijos vartojimą įvairiuose sektoriuose, net ir be apivartinių taršos e, leidimų prekybos apivartinės taršos leidimus sistemos. Dabar atsinaujantis energijos šaltiniai. Aš manau, kad labai svarbu yra nepamiršti, kad e, atsinaujantis energijos šaltiniai e, pasiteisina ir e, tikslai nustatyti iki 2020 metų, strategija 2020, 2020 pasiteisino. Ir net ir ekonomikos krizės aplinkybėmis jį mums vadėjo kurti darbo vietas. Šį rytą jau mes kalbėjome apie energijos kainas ir aš norėčiau paneigti kai kurios mitus. Pirmiausia, atsinaujantis energijos šaltiniai nėra pagrindinė e, didesnių energijos kainų priežastis. Iškastinio kūro kainos auga ir būtent dėl to didėja ir uh, energijos kaina. Atsinaujantis energijos šaltiniai ir, jų, uh, ir tik neženkliai prisideda prie energijos e, kainų didėjimo. Subsidijos. Subsidijos gerė, turėtų būti geriau teikiamos, geriau pritaikomos. Ir mes suprantame, kad jeigu mes ir toliau teiksime subsidijas e, toms technologijoms, kurios e, jau yra pakankamai gerai išplėtotos, mes sukursime burbulą, o to tikrai nenorime. Todėl turėtume daugiau lėšų skirti investicijoms ir technologiniai plėtrai. Ir trečias svarbus dalykas tai yra tai, kad dažnai mes e, kalbame apie tai, kad mums reikia išnaudoti savo teritorijoje esančius energijos šaltinius ir todėl puiku būtų plėtoti e, skalūninės dujas, nes e, taip padėtų mums sumažinti energijos kainas, taip kaip įvyko JAV. Praeitą savaitę aš lankiausi savo apygardoje, o joje veikia labai daug e, e, chemijos bendrovių ir jos man labai aiškiai pasakė, kad mes neturėtume turėti iliuzijų. Skalūnios dujos e, Europoje nebus tokios pigios kaip JAV. Todėl, kai galvome apie tiekimo saugumą, neturėtume savęs apgaudinėti, kad skalūnės dujos mums uh, užtikrins visišką e, saugumą. Ir dar vienas e, dalykas, tai yra pramonės politika. Mes jau turime plieno pramonės skirtą politiką. Ir panašios politikos mums reikia ir atsinaujančios energijos e, šaltinių srityje, nes 138 pasaulio šalės plėtoja būtent atsinaujančių energijos šaltinių pramonę. Ir mes neturėtume atsilikti. Dėkuoju, ponas Gerbrandi. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai važiuoji anksti ryte, šeštą ryto traukiniu gali perskaityti praktiškai visus turimus laikraščius. Ir aš perskaičiau laikraštį Financial Times straipsnį, kurį parašė uh, ponas uh, Klitman. Ir jis rašo apie oro taršą Kinijoje. Leiskite pacituoti. Kas bus, jei Kinijai pavyks e, e, pasiekti labai aukštus ekonomikos rodiklius, e, išskyrus vieną, joje bus visiškai neįmanoma gyventi. Tai aš norėčiau užduoti tokį pat klausimą jums visiems, kas bus, jeigu mes turėsime puikią ekonominę situaciją Europoje, bet Europoje bus nebeįmanoma gyventi. Aš esu įsitikinęs, kad Kinija labai sparčiai taip pat ir labai e, rimtais rimt, e, žingsniai rimtomis priemonėmis reaguos į klimato kaitą. Ir leiskite dabar pasituoti kitą, e, kitą šaltinį, tai yra apskaitos įmonės PricewaterhouseCooper dokumentas Ši įmonė pradėjo renkti ataskaitas apie e, aplinkosauginius kiekvienos šalies rodiklius. Ir čia kalba buhalterė, jie žino, kaip viską reikia skaič, e, skaičiuoti. Jie sako, kad tam, kad mes galėtume išlaikyti dabartinius augimo tempus, neprisidėdami prie didesnio nei dviejų laipsnių pasaulinės temperatūros padidėjimo, mes turėtume mes turėtume mažinti čia du išmetimus 3,5 procento. Tačiau šiuo metu mes mažiname CO2 išmetimus tik tai 1,7 procento. Ir Buhalterė sako, kad akivaizdu, kad mes netinkamai išnaudojame turimas lėšas, nes iki 2034 metų mes išnaudosime visą jau taip vadinamą anglijas biudžetą. Taigi viskas yra aišku iš šių skaičių. Bet mes iš esmės kalbame ne vien apie klimatą, kai svarstome tą, šį paketą. Kalbame ir apie energetiką ir mums labai svarbu yra užtikrinti, kad ir ateityje e, energija kainuotų Europoje e, ne per daug. Mes turime nedaug iškastinio kūro, todėl negalime pasikliauti vien juo. Aš galėčiau pacituoti ir Shell bendrovės uh, generalinį direktorių, kuris pasakė, kad skalūnės dujos neturi ateities Europoje. Jis tą taip ir pasakė. Šeš, skalūnės dujos neturi ateities Europoje. Taigi, jeigu mums netinka iškastinis kūras, tai, tai iš kurgi mes galime pasim, pa, paimti tą energiją mums reikalingą. Tai arba brandolinė energetika, arba atsinaujantis energijos šaltiniai. Uh, Ir e, brandolinė energetika man nepatinka dėl to, kad ji nesumažins mūsų priklausomybės nuo kitų nestabilių pasaulio regi regionų. Taigi mes turime plėtoti atsinaujančius energijos šaltinius e, ne vien tam, kad e, pasiektume klimato kaitos politikos tikslus, bet ir tam, kad už, už, uh, tikrintume savo ekonominį augimą. mums reikia kliautis ne vien Vokietijos pavyzdžių, mums reikia plėtoti visą Europoje tinkantį modelį. Mums neužtenks vien klimato rodiklių. Taigi CO2 išmetimų mažinimo tikslas gali būti naudingas tam, kad mes sustabdytume klimato kaitą, tačiau jisai niekaip neprisidės prie mūsų energetinio saugumo. Todėl aš manau, kad labai svarbu yra rūpinantis ne vien mūsų vartotojų gerovę, bet ir mūsų ūkio stabilumu, skirti daugiau dėmesio ne vien e, CO2 e, mažinimo tikslams, bet ir energetiniam efektyvumui. Ir kokie tikslai labiausiai pasiteisino? Atvirai pasakykime, tai buvo būtent atsinaujančių energijos šaltinių naudojimo tikslai, todėl jie turi būti privalomi. Dėkuoju, kolega Eikut. And, uh, draft, uh... Dėkuoju ir aš norėčiau padėkoti pranešėjams už uh, dokumento uh, projektą, nes uh, akivaizdu, kad kaip dokumente rengia du pranešėjai, visuomet galima tikėtis kompromisinio gero dokumento, kuris bus priimtinas visiems. Ir aš manau, kad šis dokumentas yra gera pradžia, tačiau aš manau, kad mums reikia žengti dar toliau. Ir mes su žaliųjų frakcija tikrai pasistengsime padaryti viską, kad jūs galėtumėte patobulinti šį dokumentą. Gal kai kam atrodys, kad mūsų pasiūlymai ir nepatobulins šio teksto, tačiau mes manome kitaip. Taigi, kodėl mes dabar kalbame apie 2030 metus? Ponas Vidal, Vidal Kvadras sakė, kad mes turime remtis faktais ir aš jam visiškai pritariu. Todėl aš norėčiau Jums dabar pa, pa, paminėti kai kuriuos e, tikslus. IPCC e, atliko nemažai e, tyrimų, e, jos rengė daugybę mokslininkų ir jie pateikė labai įdomių faktų. Leiskite paminėti dar vieną dalyką. Jei mes paskaitysime IPCC dokumentus, pamatysime, kad kai kalbame apie CO2 tikslus, mes turime kalbėti apie bendrus visus išmetimus. Jeigu kalb, pažvelgsime į vieną trilijoną tonų CO2, tuomet mes jau viršysime. Tuomet prisidėsime prie to, kad temperatūra padidės daugiau nei 2 procentais, o mes jau pasiekėme pusę e, tos sumos. Tai reiškia, kad, iki, e, e, kad per 30 metų mes pasieksime tą vieną trilijoną tonų CO2 išmetimo. Taigi turime dabar imtis veiksmų. Pramonė reikia tikrumo tam, kad jį galėtų investuoti. Ir pramonė reikia žinoti, kas bus po 2020 metų, nes 2020 metai jau yra tiesiog neuž kalnų. Uh, Ir šiandien mes kalbame ir apie tarptautinius e, susitarimus, tarptautinės dėrybas. Ir jei iki kitų metų pradžios Europa nepasiūlys nieko pasauliui, tuomet akivaizdu, kad e, e, ateityje mes ir negalėsime tęsti tarptautinių dėrybų ir tiesiog kartosis Kopenhagoje įvykę dalykai. Europa siekia sumažinti išmetimus 30 e, e, e, procentų iki 2020 metų. Mes jau matome, kad mes įvykdėme jau 20 procentų mažinimo rodiklį ir ką mes turėtume daryti toliau, jei, jei mes nežinome iš tikrųjų, ką ir kaip mažinsime. Kalbam apie tai, tai kad 40 procentų turėtume sumažinti išmetimus iki 2030 metų, iki 95 procentus iki 2050 metų. Ir aš manau, kad būtina remtis faktais. mes turėtume siekti iki 2020 metų sumažinti išmetimus 60 procentų. Tai bus ambicingas e, e, e, tikslas. Aš norėčiau pagirti Junktinės karalystės vyriausybę dėl to, kad jie atvirai kalba apie tai, kad mums reikia turėti didesnių ambicijų. Ir Junktinės karalystės vyriausybė taip pat nustatė tris tikslus ir Junktinė karalystėje e, e, mokama tą patį kainą už brandolinę energetiką. Ir aš taip pat praeitą savaitę sužinojau, kad e, Davidas Cameronas nori, kad būtų nustatyti taip pat ir CO2 surišimo ir laidojimo tikslai. Tai yra jų politinės sprendimas. Tačiau aš džiugiuosi, bet jau tai, kad kažkas suprato, kad man neužtenka vien nustatyti CO2 mažinimo e, tikslus. Jei aš galėčiau pasirinkti, kokiu tikslu mums reikia, aš pasakyčiau, kad mums reikia energetinio efektyvumo. Energetinės efektyvumas niekuomet nepatrealizuosi šiaip iš, iš oro, reikia konkrečios politikos, konkrečių priemonių. Tačiau žmonės sako, taigi iškraipo rinką. Bet tą sako tik tai dešimties stambiausių bendrovių vadovai. Kodėl taip yra? Todėl, kad e, atsinaujantis energijos šaltiniai dabar priklauso Vokietijos piliečiams. Ir be abejo, šie šaltiniai, šie atsinaujantis energijos šaltiniai iškraipo jų kontroliuojamą rinką. Tai aš puikiai suprantu, kodėl visų tų dešimties stambiausių bendrovių o, o, vadovai yra nepatenkinti, beje, visi yra gerokai pražylę. Nežinau dėl ko. Jungtinė e, Europoje de, Šimtas milijardų eurų yra skiriamas subsidijoms ir šlaistiniam, kur, kur ir tik 35 milijardai atsinaujantiems energijos šaltiniams. Taigi turime pagalvoti apie tai. Dėkuoju. Dabar žodis kolegai Cavella. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kadangi sutinku su, iš esmės, su tuo, ką sakė kolegos Kvadras ir Šimanski, tai e, aš pakomentuosiu išsameu kai kurios specifinius aspektus. Šis pranešimas yra ilgų dėrybų ir ilgų derinimų rezultatas. Tačiau dar ne viskas yra e, pasiekta, ką norėjome pasiekti. Pirmoje dalyje jau yra siunčiamas signalas ne tik tai tarybai, bet visiems. Nes ten yra sakoma, kad turime būti ambicingi, tačiau tuo pat metu ir realistai. Noriu priminti, jog praeitą kovo mėnesį parlamentas, jog šių metų kovo mėnesį parlamentas e, patvirtino pranešimą 2050. Ir e, tai reiškia, jog šios programos kontekste turime padaryti maksimumą. Na, o kalbant apie 2030, tai turime kalbėti apie tai, kaip spręsime vidaus energetikos rinkos konkrečius klausimus. Pavyzdžiui, ETS e, sistemos funkcionavimas, e, vidaus rinkos užbaigimas. Taip pat turime pagalvoti apie tai. Turime suprasti, jog e, turime suprasti, jog aukštas kainų lygis bei iškastinis kūras verčia mus imtis tam tikrų veiksmų. Taip kaip e, veikime iki šiol, nebegalime tęsti toliau visą tai, kas e, vyksta nacionaliniu lygmeniu ir Europos lygmeniu, to nepakanka. Turime atsižvelgti į visus relevantiškus aspektus. Aš e, dažnai girdžiu sakant, jog turime daryti pažangą, siekdami naujų tikslų, kuriuos nustatysime. Tačiau noriu priminti, jog Labai sunku buvo kai kuriais atvejais pasiekti susitarimo. Mes e, norime, kad komisija siūlytų 2030 metams Europinio ligmens e, tikslą. Šiame kontekste turime nebesielgti taip, kaip iki šiol. Negalime pasitenkinti business as usual principų. Turime remtis tuo, ką jau pasiekėme parlamente ir turime būti dar ambicingesni. Kalbant apie tarp, tarptautinį kontekstą, turime nepamiršti to, ką daro mūsų partneriai, amerikiečiai. turime galvoti apie mūsų tarptautinį bendradarbiavimą. Dėkuoju dar kartą pranešėjams, kurie buvo labai lankstus ir mm, rasdavo laiko susitikti su mumis. Tikiuosi, kad teisime pat, pakankamai pastangų siekdami užsibrieštų tikslų. Dėkuoju kolegai Cavela. Baigime šešėlinių pranešėjų pasisakymus. Dabar pereiname prie E, kalbėtojų sąrašo tų, kurie paprašė žodžio. Su pirma, kolega Lyzė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Su pirma, noriu padėkoti abiems pranešėjams. Noriu pasakyti, kad e, pasisakau už e, tris pagrindinius minėtus aspektus Manau, kad e, galime kalbėti darbo grupės vardu, mes pritarėme šiems e, trims tikslams, tačiau turime nepamiršti, kad Lisabono sutartė yra numatyta, jog ES turi plėtoti atsinaujinančius energijos išteklius bei energijos vartojimo efektyvumą didinti. Aš esu tikras, kad e, teisininkai sakys, jog turime nepažeisti sutarties sąlygų. Šios nuostatos yra įrašytos į Lisabonos sutartį, tačiau aš manau, kad nuo pat pradžios reikėjo įtvirtinti šios aspektus kaip privalomas aspektus, ypač energijos veiksmingumo, energijos efektyvumo aspektą. Kol kas per mažai daroma šioje srityje, nes e, jeigu tai bus privalomas dalykas, tai ne tik tai investicijos į šią sritį iš tikrųjų pasiteisins, bet e, tai leis taip pat ženkliai sumažinti ir sąnaudas. Kalbant apie tikslus, kurių turime siekti, aišku, tie tikslai dar iki galo neapibriešti, Tačiau žinome, kaip vyksta vyriausybių lygių diskusijos šio klausimu. Žinau, kaip yra Vokietijoje, pavyzdžiui. Vokietijoje kalbama apie 50-60 procentų mažinimą ir kalbama apie naują žingsnį į priekį. Kovojant su klimato kaita, Vokietija kalba apie tokį skaičių kaip 45 procentai maždaug iki 30 metų. Dėkuoju, panelizė, dabar pas Karvalijų. Labai ačiū pirminkė, dėkoju pranešėjams už parengtą projektą. Man labai svarbu, kad būtų teisinis aiškumas numatytas ekonomikai ir kad būtų žvelgiama toliau negu 20-ieji iki 30-ųjų ir toliau. Aš pritariu kolegams, kurie sakė, kad reikia pakoreguoti kai kurios e, klausimus, kai kurios aspektus 20-ųjų metų pakete. Vienas iš klausimų yra remti ekonomikos konkurencingumą. Tai galima padaryti labiau e, pabrėždami energijos vartojimo efektyvumą ir e, technologinių vaidmenį, jeigu tos technologijos gali sumažinti energijos kainas. Labai svarbu mano šaliai yra vidaus rinkos kūrimo užbaigimas, nes ryšys e, jungtis tarp Iberijos pusėsalio ir likusios Europos dalies bus reikšmingas naudojant daugiau atsinaujančių šaltinių, nes kitaip tai bus beprasmiška, nes mes negalėsime eksportuoti e, perteklinės energijos be jungties tarp mūsų ir likusios Europos. Ir taip pat mums reikia pasaulinio sustarimo. Manau, kad e, tikslų siekiai turėtų būti susijęti su pasaulinio sustarimo buvimu ar nebuvimu dėl klimato kaitos kad subalansuotume tai, ką turime 20 metų plane, yra keletas scenarių. Viena galimybė būtų analizuoti tai, kas būtų bendras tikslas e, energijos efektyvumui ir atsinaujantams šaltiniams, kaip pabrėžiama kai kuriuose tyrimuose. Tai būtų galima daugiau suteikti lankstumo valstybės narėms, jos galėtų padaryti galbūt daugiau vienoje srityje negu kitoje, o kitos atvirkščiai. Iš pat pradžių turėtų būti aiškus aiškumas ir tikrumas, nes pramoniai reikia e, to planuojant ateitį. Kita e, mintis yra potiksliai šildymo ir transporto sistemai. Transporto sistema turėtų būti holistinė kad visos pastangos, kurias deda miestai, automobilių pramonė, būtų bendri. Taigi tikrovė yra sudėtingesnė negu 20 metų paketas ir mūsų tikslai turėtų būti ko gero sudėtingesni negu e, šiandien. Turiu kitų a, minčių, kurias, kuriomis galėsiu pasidalinti, pasidalinti su kolegomis. A, kolega Lainanas. Ačiū, pirmininkė. Pranešiai iškėlė tam tikras mintis, dėl kurių mes sutarėme, turbūt reikėtų juos pabrėžti. Turime ir toliau mažinti CO2 išmetimą, E, žinome, kad atsinaujinti šaltiniai yra svarbi energijos e, dalis. Taip pat energijos efektyvumas tai yra tas vaisius, kurį galima lengvai pasiekti. Potencialas čia didelis, e, bet jis nėra išnaudojamas ir jis yra patrauklus ir investicijams Europoje pritraukiant naujas technologijas, kuriant naujas darbo vietas. Tose srityse, šiose tai trijose srityse turime bendrą sutarimą. Tačiau turime užpildyti tas likusias tuščias vietas. Ir manau, kad pranešimas yra vienintelė galimybė prieš tai, kai komisija pateiks savo ataskaitą sausio mėnesį ir po to e, vyks pavasario vadovų e, taryba. Turime e, parengti savo poziciją, išsakydami tai, ko mes norime 300 e, metų plane ir pamatysime, ar mes būsime pakankamai e, drąsus, ar e, vėl užstriksime detalėse. Žinoma, kad ne, svarbiausia ne tik energija ir klimato politika. Žinoma, kad nafta ir dujos yra ta žaliava, kuriamis prekiavame plačiausiai pasaulyje. Na, o jeigu mes sakome, kad e, mūsų CO2 išmetimo dalis sudaro tik 11 procentų, tačiau turime matyti, kad e, Kinija daugiausia investuoja į naujasias technologijas. Elektromobiliai, pavyzdžiui. Tai yra tos technologijos, kurių plėtojimasis spartėja kitose pasaulio dalise ir mes turime taip pat nepavėluoti šokti iš į traukinį. E, mūsų tikslams reikalingas numanomas reguliavimo aparatas. Ir, aišku, panas Šimanskis sakė, kad yra daug tikslų tarp valstybių narių ir manau, kad mes galime diferencijuoti tarp įvairių šalių, kad galėtume numatyti, kas ką gali padaryti. Ačiū, ponas Girekas. Ačiū. Pirmininkė, galbūt galėtume grįžti prie išeities taško, prie visos diskusijos išeities taško. Galbūt nuėjome neteisingų kelių ir padarėme neteisingų sprendimų. Sakome, kad CO2 išmetimas yra didžiausias blogis, kaip kalbėjo kolegai žaliųjų frakcijos. Visa tai yra tarsi būrimas iš kavos tirščių. Manau, kad turime atsižvelgti į tai, kad Netrukus sustiksime Varšuvoje vadovų sustikime ir kai kurios dalykus išsiaiškinsime. IPCC e, ataskaitoje, man atrodo, per daug pabrėžiamas CO2 išmetimo poveikis. Galbūt e, galime daryti prielaidą, kad jie teisus ir iki 20 metų turime tam tikrą tikslą. Ką reiškia tai pasauliniu mastu? jis nesudaro netgi vieno procento. Galbūt, kaip žalėjai sako, 50 metais mes pasieksime tą paskutinio teismo dieną, kuomet e, viršysime CO2 išmetimą, kuris reikš didesnį e, negu 2 procentų klimato atšilimą. Prielaida, kad e, mažai CO2 išmetanti ekonomikos e, modelis galbūt nėra toks vertingas, kai kalbama apie konkurencingumą, kaip pabrėžė panas Šimanskis. Manau, kad klimato paketą reikia modifikuoti kaip galima greičiau. Aišku, galime pritarti naujovėms e, ir efektyviai energetikos politikai. Dėkuoju. Žodis kolegai Ziber. Dėkuoju, ponia pirminkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams už pateiktą projektą. Tai puikus pagrindas mūsų darbui. Noriu pabrėžti tai, ką sakė kolega Peter Lyzi. Kaip Europoje mes galime pasiekti energetikos tikslus. Juk čia kalba sukasi ne tik tai apie tai, bet ir apie klimato kaitą bei konkurencingumą. Kai, kai kas pasiteisino jau nuo 2008 metų, dabar, aišku, turime įtvirtinti CO2 mažnymo tikslus, taip pat e, mūsų tikslus atsinaujinančios energijos srityje, tačiau šiame kontekste esminis aspektas yra energijos vartojimo efektyvumas. Paprastai labiausiai norime eiti tų tikslų link, kurios lengviausiai pasiekti. Ir, ir, ir siekiama vengti tų, kurie yra sunkesni. Tačiau turime galvoti apie mūsų bendrus interesus, apie mūsų ekonomiką ir mūsų vartotojus. Atsinaujantis energijos ištekliai kelia daug entuzijazmo, šis sektorius yra remiamas, finansuojamas. yra 2012 metų energetikos ataskaita pasauliniu mastu. Ten yra pasakyta, jog iškastinio kūro subsidijavimas smarkiai padidėjo. Jam skiriama 30 procentų daugiau lėšų negu 2010 metais. 523 milijardai eurų yra e, skiriami e, iškastiniai e, energijai. Tuo tarpu 400 milijonų tik tai skiriama atsinaujinančiai energijai. Dvidešimt šeši milijonai tik tai eurų. Tiksliau, 30 e, 6 brandoliniam sektoriui ir apie 30 milijonų atsinaujinančiams energijos šaltiniams. Aš tuos skaičius dabar kaip tik turiu pasidėjęs prieš save ir komisijos narys Otingeris juos tikrai patvirtintų. Turime suprasti, jog nebus ateities be atsinaujinančių energijos išteklių. Yra transporto sektorius, yra kiti sektoriai. Aišku, šiame kontekste turime atsižvelgti kiekvienos valstybės specifinę padėtį. Dėkoju. Dėkoju. Dabar kolega. Dukampas. Dėkoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Tris dalykai. Viską galima numatyti iš anksto, tačiau šioje srityje matome, kad iš principo nieko negalime numatyti. Kalbant apie, pavyzdžiui, skalūnų dujas. Skalūnų dujos įgyjo esminę svarbą jungtinėse valstijose ir šios dujos pakeitė taip pat labai ženkliai ir mūsų padėtį. Viskas kinta labai greitai. Technologijų progresas, atsinaujinantis energijos šaltiniai. Iki 2020 metų atrodo, kad galime pasiekti tuos e, tikslus, kurie yra numatyti, pasiekti 30 e, procentų tikslą turime nesustoti pusiaukelėje. Aišku, kad viskas kainuoja, tačiau tai normalu. Turime taip pat tobulinti technologijas, spręsdami įvairias iškylančias problemas. Tačiau šiame kontekste es, esminis aspektas yra energijos vartojimo efektyvumas. Dažnai, aišku, tik tai kalbame apie tai, o ne konkretaus nedarome. Turime veikti konkrečiai. Toliau Europos vidaus e, energijos rinką. Jeigu jos nesukursime, tai tikrai nepasistumėsime į priekį energijos vartojimo efektyvumo srityje ir tvarumo srityje. Turime transeuropinius tinklus. Tačiau padėtis negerėja, todėl kad e, yra energetinio izoliavimosi tendencija. Kai kurios valstybės nori veikti vienos ir tai blogina bendrą padėtį. Kita vertus, turime siūsti labai aišku signalą sektoriui, kad sektorius turėtų aiškumą. Ir tuo požiūriu manau, kad dokumentas yra geras. Aišku, yra kai kurių dar dviprasmybių dokumente, tad turime siekti, kad e, tos dviprasmybės būtų pašalintos. Kurioje korola? Labai ačiū. Neseniai susitikusi su rinkėjais, su galimais rinkėjais Suomijoje turėjau arbūzą ir akmenį, kuris buvo beveik tokio padydžio. Ir parodžiau juos ir pasakiau, kad e, Europa spaudžia vandenį iš akmens, o likusi pasaulio, likusio pasaulio dalyje klimato kaita e, ir tarša didėja. Ir čia yra problema. Mūsų metodas, mūsų pasirinktas metodas yra labai brangus. Aš manau, kad e, šis pranešimas yra labai geras, jis yra labai subalansuotas ir aš norėčiau netgi, kad nebūtų teikiama netgi ne vieno pakeitimo. Taigi labai ačiū. Yra daug gerų dalykų, kur, pavyzdžiui, pripažįstama, kad Europa eina teisingų kelių, kad pasiektų 20 metų emisijų tikslus. Ir e, ji yra atsakinga tik už 11 procentų pasaulinių emisijų, o ta dalis dar toliau mažės. Į tai reikia atsižvelgti. 30 metais tai bus tik 4 procentai. Taigi turime atsižvelgti į tai. Ir e, ko gero, mums lengviau pakeisti strategiją negu toms šalims, kurios teršia kur kas daugiau. Sakoma, pranešime, kad kai kurios atsinaujančios energijos rūšiai jau yra pagrindinės, o kitos turi būti mažiau naudojamos. Žinoma, Reikia užtikrinti jų e, pelningumą rinkoje be subsidijų. Reikia atsisakyti subsidijų, įskaitant ir iškastinį kūrą. Nereikia, kad vien tik atsinaudojantiems šaltiniams būtų taikomos e, subsidijos, nes tokiu būdu e, jos netaps konkurencingomis. Aš e, pateikiau pakeitimą Buzako pranešimai, rangindama komisiją e, atlikti tyrimą, e, kaip stiprinti ekologiškas technologijas. Na, keletas blodų dalykų. 33 dalis, jos logika man kelia nerimo, kur kalbama apie šalies BVP dydį taikant, nu, nusatant tikslus. Reikia pasinaudoti didžiausią išlaidų mažinimo potencialą. Ir būtent mažesnė BVP šalyse egzistuoja toks potencialas. Čia trūksta šiek tiek logikos. Ačiū. Žodis, kolegai Prodai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti mūsų darybininkams. Jie kitą savaitę Varšuvoje turės e, dalyvauti diskusijose namio dujų mažinimo. Aišku, aš nesu labai optimistiškai nusiteikęs, todėl kad e, vargu ar bus atsižvelgta į balio deklaraciją dėl e, bendros atsakomybės, turbūt. Kalbant apie 2030 tikslą, norėčiau pakomentuoti kai kuriuos e, aspektus. Visų pirma, racionalizavimas ir atsinaujinusios energijos efektyvumo aspektas. Šiuo požiūriu būtina užtikrinti elektros tinklus, kurių e, perdavimo pajėgumai būtų pakankamai dideli. Tuo būdu būtų galima panaudoti maksimaliai atsinaujinančius energijos išteklius ir užtikrinti atitinkamą lankstumą. Turime taip pat e, sukurti sistemą, kad būtų tinkamai prisitaikoma prie klimato taikos, kaitos. Ir tuo pačiu būtų įmanoma panaudoti tam tikrus atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, žemės ūkio atliekas, e, konvertuojant jas į dujas ir siekiant aukšto energijos vartojimo efektyvumo. Turime taip pat e, galvoti apie kietą kūrą, kuris užtikrina efektyvumą 70-75 procentų lygmenių. Ir galvojant apie elektros e, gamybą šiuo, šiuo požiūriu, panaudojant šias e, priemonės, tai leistų užtikrinti tinkamą efektyvumą. Ir tuo pačiu tai mums leistų išvengti degimo, degimu besirimenčių technologijų. O degimas, deginimas kaip tik tai yra e, pagrindinė klimato kaitos ir taršos e, priežastis. Dėkoju, kolega Vamremt. Dank u, voorzitter. Um, ik zal het ook kort houden. Ik denk dat er al veel heel. Pana Vamremt, ačiū, pana pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes kol jau daug dalykų yra išsakyta. Savo frakcijos vardu noriu pasakyti keletą dalykų. Pranešimas yra geras, tačiau turiu nuvilti ponę Korholą. Bijau, kad bus pateikta daug pakeitimų šiam pranešimui. Pirmiausia, kalbant apie pagrindinės prielaidas, ponė Dėlvo, pažvelkime į A konstatuojamąją dalį. Ir čia yra tipiškas, tipiška formuluotė, kalbame apie konkurencingumą, koks jis labai svarbus. Na, su tuo galima sutikti, tačiau apie šios skirtingus dalykus kalbama tarsi jie būtų vienodi. Ir todėl man daros neramu. Ypač žvelgiant į planetos ateitį, į mūsų vaikų ar dar tolesnių kartų gyvenimą. Aišku, kalbam apie ilgą laikotarpį, tačiau tai yra planetos ateities ir žmogaunių sveikatos klausimai, kurie turėtų būti mūsų, mums didžiausias prioritetas. Antra, <clears throat> kainų nustatymas. E, Flandrijoje vyksta didelė diskusija, kaip ir kitur, ir kalbama, kad atsinaujinančių šaltinių kaina yra nepakeliama. Tačiau viskas priklauso nuo problemos formulavimo. Pramoninkai ir politikai dažniausiai e, pasikliauna rinką. Mes turime energijos komisijos, e, komisijos narį, kuris yra atsakingas už e, energiją. Ir Šiame pranešime sakoma, kad e, mineralinis kūras gauna daugiau e, subsidijų negu atsinaujantys šaltiniai. Taigi turime analizuoti tų subsidijų skaičius tiek atsinaujantiems šaltiniams, tiek e, mineraliniam kūrui. Ir atsinaujantys šaltiniai turbūt turės išlaikyti tas subsidijas. Na ir dar, ponia pirmininkė, man malonu buvo, kad didelė PP dalis jau nebekalba apie privalomą tikslų būtinumą. Tačiau būtent to mums ir reikia. Ačiū. Pone Lepaž. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš manau, kad visi trys tikslai yra absoliučiai būtini ir jie turi būti privaloma pobūdžio. Antras dalykas - konkurencingumas. Ekonomikos konkurencingumas turi būti nagrinėjamas kartu su klimato kaitos klausimais. Pateikti skaičiai yra pakankamai aiški ir diskusija šio klausimu man panaši į XIX amžiaus e, diskusijas tarp e, diližansų gamintojų ir automobilių gamintojų jau aišku, kad e, iškastinis kūras yra vakar dienos kūras, o e, ateities kūras ar šios dienos kūras yra e, atsinaujinantis energijos šaltiniai, tad man atrodo, kad tai net nediskutuotina. Toliau, mes turime, mes turime atsilaikyti įvairiuose sektoriuose. Ar kalba suktųsi apie internetą, elektrinius automobilius e, ar kitas technologijas. Turime atsilaikyti kinų spaudimui. Mes turime būti lyderiai. Mūsų pramonės sektoriai turi būti lyderiai šiuose srityse. Todėl turime čia taikyti ne minimalius, bet maksimalius reikalavimus ir ambicingus tikslus, kurie jau iš dalies yra pateikti ir pati, pasiekti. Ir čia turime galvoti apie mūsų įmonių konkurencingumą. Taip pat Toliau, atsižvelgimas į specifines e, situacijas, turiu galvoje, aišku, Lenkiją. Tačiau e, ta, ta specifika ir išskirtinumas neturi tapti bendra taisykle. Dėkoju, kolega Hercog. Ačiū pirmininkė ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs labai griežtai prižiūrite, kiek laikomas yra e, reglamento. Tris pastabas norėčiau pasakyti. Aš pritariu tiems, kas sako, kad mums reikia plėtoti tarp valstybinį bendradarbiavimą. Tai yra bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Mums reikia išnaudoti e, sinergijos galimybės ir reikia privalomų tikslų, nes tik tai taip mes e, galėsime pakeisti tą situaciją, kuri susiklostė dabar, kai buvo taikomas bendrijos metodas. Antras dalykas, jei mes norime pasinaudoti ES privalumais, tuomet turime kalbėti ne apie įvairius išteklius, e, e, bet apie žinias ir apie tai, kaip mes galime plėtoti įvairias technologijas. Todėl aš pritariu tam, kad būtų daugiau dėmesio skiriama e, naujoms technologijoms, patentų išdavimui, nes mes matome, kad šiandien jau yra statomos elektrinės panaudojant kitur uh, e, išplėtotos technologijas. Ir paskutinis dalykas, uh, mums uh, reikia da, išnaudoti savo technologinį potencialą. Ja. Ir trečia pastaba, plėtodami mokslą plėt, tik tai plėtodami mokslinės žinias tiek apie energijos efektyvumą, tiek apie de, energijos šaltinius galėsime ką nors pakeisti. Ir paskutinis dalykas - investicijos, investicijos, investicijos. Mums reikia pinigų ir kai kalbame apie papildomą energiją, nepamirškime tiekimo grandies, nes be, be tiekėjų mes nieko negalėsime padaryti. Ir pabaigai. Jei norime žengti į priekį, turime e, nekalbėti gražiai apie ateitį, bet e, daryti realią pažangą žvelgiant į tą ateitį. Dėkuoju. Dėkuoju. Dėkuoju, kolega Rubik. Pane pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti e, mūsų pranešėjus. Mes turėtume nepamiršti, kaip sekasi mūsų pramoniai šiandien Europoje. Reikia daryti viską, kad darbo vietos liktų Europoje, kad mūsų pramonė liktų Europoje. Prekybos apivartinės taršos leidimais, leidimais uh, sistema. vartotojai galiausiai spręs, kokių prekių jiems reikia. Ir aš taip pat manau, kad reikia peržiūrėti tekstą, kuriame kalbama apie mūsų paliekamą CO2 pėtsaką pasaulyje. galima būtų taip pat e, atitinkamai žymėti įvairias prekes, e, tam, kad būtų aišku, kad, pavyzdžiui, prekės pagamintos yra išskiriant mažai CO2. Dabar tikslai. Efektyvumas be abejo yra labai svarbus, bet nepamirškime ir apie tiekimo e, saugumą. Mums reikia išnaudoti savo teritorijoje turimus energijos išteklius. Energija turėtų taip pat būti prieinama visiems Ir čia galima kalbėti apie nacionalinės subsidijas. Mums reikia geriau siekti geresnės pusiausvėros tarp mūsų konkurencingumo, užtikrinimo ir atsinaujančios energijos šaltinių naudojimo. Ir kai kalbame apie atsinaujančios energijos šaltinius, turėtume vertinti da, šios energijos gamybos kaštus per visą e, gamybos ciklą nuo pat pradžios iki pat e, pabaigos, tai yra iki pat e, tos energijos suvartojimo. Nepamirškime, jog reikia taip pat investuoti ir į naujos kartos atsinaujančių energijos šaltinių naudojimo technologijas. Pone Kolerską Bobinską. Dėkoju. Aš manau, kad mūsų pranešėjų parengtas pranešimas yra gerai subalansuotas, gerai parengtas ir aš tikiuosi, kad tekstas iš esmės nebus keičiamas, atsižvelgiant į vairias pastabas. nes e, šioje salėje šiandien mes girdėjome pasiūlymą apie tai, kad jį reikia pakeisti iš esmės. Šiandienos diskusija yra labai svarbi ir be abejo mes dar nekartą sugrįšime prie klimato ir energetikos politikos. Vedelės kvadras kalbėjo apie tai, kad klimato kaitos politika pastruoju metu atrodo kur kas svarbesnė nei energetikos politika. Ir todėl susikalbėjau apie tai, kad mums reikia pakeisti savo prioritetus. Aš žinau, kad e, kai kam iš kolegų atrodo, kad mes turėtume ir toliau žengti e, jau pramintų takų Bet yra ir kitaip manančių kolegų. Dabar trys nustatyti tikslai ir kaip galima būtų juos tarpusavį suderinti. Aš manau, kad e, kiekvieną valstybę narį reikia nustatyti uh, skirtingus tikslus, nes valstybių narių potencialas juos pasiekti yra skirtingas. Pavyzdžiui, energetinį efektyvumą galima būtų kur kas lengviau užtikrinti kai kuriuose valstybėse narėse mūsų bendri tikslai turėtų to, išlikti to, e, nepakitę. Turime mažinti CO2 išmetimus. Bet nepamirškime, jog valstybės narės yra skirtingos ir turime atsižvelgti į jų e, ypatumus. Mūsų politika turėtų būti kur kas labiau pritaikyta prie šių e, ypatumų. Negalima taikyti vienodos politikos visiems. Ir dar porą žodžių apie Lisabonos e, sutartį. Šioje sutartyje daug kalbama apie Europos energetinį saugumą. Ir energetinis saugumas turėtų išlikti vienas iš mūsų prioritetų. Ja, dank, Frau... Žodis kolegai Langė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, jog šis pranešimo projektas yra parengtas puikiai. Aišku, galėtume galbūt patikslinti kai kuriuos aspektus. Turime patvirtinti tris čia minimus tikslus. Manau, kad tai tinkamas sprendimas. Kai kas, aišku, pasikeitė. Energetikos saugumas ir sąnaudos dabar atsidūrė pirmajame plane ir užgožė tvarumo aspektą. Junknėse valstijose turint omenyje e, skalūninių dujų vartojimo padidėjimą, pasikeitė energetikos išteklių kainos. Mes e, negalime nereaguoti į susidariusią padėtį. Yra tam tikras disbalansas pas mus ir turiu galvoje visų pirma atsinaujinančios energijos e, išteklius. Suprantame, jog Vokietijos modelis nepasiteisina iki galo. Čia buvo minimos e, subsidijos ir finansavimo e, poreikiai. Būtent vartotojai galų gale sumoka už viską. Jie sumoka 20 milijardų eurų per metus. Mes nesugebėjome užtikrinti tinkamų sąlygų Todėl taip yra. Vokietijoje pernelyg daug yra plėtojama vėjo energetika. Tai e, turėjo įtakos e, elektros kainų padidėjimui Vokietijoje. Šešiais centais už e, kilovatą pas mus padidėjo elektros kaina, tuo tarpu Niderlanduose jinai maždaug tiek pat sumažėjo. Mes turime taip pat galvoti apie izoliavimą energetikos požiūrių. Neturi būti energetikos salų. Ir šiame kontekste dar turime daug ką nuveikti. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį kolegai Šimanski, kadangi jis paskui turi išeiti iš posėdžio, tačiau e, paskui e, suteiksiu žodį dar ir kolegai Dėlvo, aišku. Mes tai, paim kilka sūv. Dėkoju, iš tikrųjų aš 11 val. turiu e, išeiti. Aš norėčiau pakomentuoti kolegų užsakytas pastabas. Pirmiausia, norėčiau visus perspėti. Nesivadovaukime neteisinga logika. Nereikia manyti, jog mes surasime kažkokią vieną receptą, kuris su... įspręs visas mūsų problemas. Ne, tokio požiūrio mums tikrai nepakaks. Mums reikia įvairių priemonių. Mums reikia rūpintis ir saugumu, ir konkurencingumu. Reikia taip plėtoti mūsų įvairias politikos kryptis, kad jos papildytų vieną kitą. Tai yra visiškai aišku. Mes nenorime, kad mūsų politik, įvairius politiniai veiksmai prieštarautų vienas kitam. Mūsų turimi ištekliai Europoje Panašu, kad Europoje mes kalbame arba e, apie, vien apie iškastinį kūrą, vien apie e, brandolinį kūrą, arba apsinaujančius energijos šaltinius, bet ne, tai yra neteisingas požiūris. Mums reikia derinti įvairius energijos išteklius. Mes neturime tiesiog vieno kažkokio ypatingo Europoje e, energijos šaltinio. Skalūnės dujos, taip, iš tikrųjų nieko neįspręs, ne, ne negalime vien jomis pasitikėti. Ne, mums reikia galvoti apie tinkamą energijos e, derinį. Kai kas minėjo Kiniją ir sakė, kad Kinija e, turi gerą klimato politiką. Kinija beje yra ta šalis, kurioje kiekvieną savaitę da, e, uh, atsiranda po vieną tradicinę elektrinę, kuri yra varoma tradiciniais energijos ištikliais. Pažvelkime į automobilių skaičių. Pažvelkime į tai, kiek automobilių yra Kinijos keliuose. Tie visi automobiliai vartoja iškastinį kūrą. Tikrai negarų yra varomi tie automobiliai. Pažvelkime į tai, kokiu, kokius energijos išteklius mes turime. Gamtinės dujos ir skalūnės dujos. Taip, iš tikrųjų, da, vien skalūnės dujos nepakeis situacijos, bet yra tokių šalių, kuriuose e, energijos kaina yra dvigubai didesnė nei e, kitur Europoje. Pone Hol apie tai kalbėjo. Taigi skalūnės dujos e, yra tik viena iš priemonių, kuri gali pasiteisinti kai kuriuose šalyse. Kai kas kalbėjo ir apie mokslinius tyrimus, apie mokslinę pažangą. Mes žinome, kad e, strategija 2020 numat, numatytos priemonės nepasiteisino. Yra įvairių nuomonių apie tai, kaip reikėtų siekti tų tikslų. Taigi dabar atėjo laikas mums e, asisėsti, ramiai viską įvertinti. Ir ta, e, mūsų požiūris energetinė efektyvumo ir asinaujančius energijos šaltinius nėra subalansuotas. Jei mes nepakeisime savo požiūrio, tuomet mes tik tai sudarysime sąlygas galimiems konfliktams. Negalime teikti, jog kažkasnės kūras yra praeities kūras. Puikiai skamba šie žodžiai, puikiai atrodo jūsų politinėje programoje, tačiau tikrovė yra kitokia. 80 procentų visų mūsų energijos poreikių yra tenkinama būtent ir iškastinio kūro. Uh, Taip, aš norėčiau, kad mes galėtume daugiau vartoti vėjo ir saulės e, energijos. Tačiau tikrovė mus verčia elgtis kitaip šiandien. Ne, negalima da, nematyti vi, visos uh, situacijos. Mums reikia pakeisti savo požiūrį taip, kad jisai padėtų mums išgyventi dabartinėmis aplinkybėmis. Reikia surasti tokių priemonių, kurios būtų įdomios ir naudingos ne vien mums, bet ir mūsų partneriams. Ir manau, kad mūsų siūlomi tikslai padės mums surasti tinkamą, tinkamą pusiausvyrą tarp ekonomikos poreikių ir aplinkosaugos. Eh, žodis dabar e, kolegai Rossi, paskui Europos komisijoje, paskui kolegai Delvo. Dėkuoju. Aš e, norėčiau, kad būtume dar drąsesni ir manau, kad pranešėjai galėtų eiti dar toliau vidaus rinkos, e, e, siūlydami vidaus rinkos kūrimo užbaigimą. Aš visų pirma turiu menyje tai, kad įmonės turi dabar atsilaikyti, su, e, atsilaikyti prieš e, visus iššūkius, kurie iškyla šiame kontekste. Ir kalbant apie sąnaudas, pavyzdžiui, Italijos e, įmonės turi daug daugiau sąnaudų negu kitų valstybių, negu Vokietijos, sakykime, ar, ar kitų valstybių atitinkamos įmonės. Tad šiuo požiūriu turime užtikrinti, kad nebūtų konkurencijos tarp įmonių dirbančių toje pačioje rinkoje. Kita vertus, kalbant apie pareigojimų naštą, kartais jinai iš tikrųjų yra didelė. Ir e, turiu menyje atsinaujinančios energijos e, išteklius. Bet jeigu yra tokių e, sunkių įsipareigojimų, turime numatyti tam, tikrus, e, tam tikrą kompensaciją, nes yra, pavyzdžiui, įmonių, kurios dirba trečiosiuose valstybėse narėse, paskui importuoja energiją į Europos Sąjungą. Tad tai jam leidžia sutaupyti sąnaudų, tačiau turime į tai atsižvelgti ir turime turėti drąsos tai daryti, nes tai yra ne visiškai e, sąžininga konkurencija. Kita vertus, mes apsimetame, e, E, kartais, kad ir kitos valstybės laikosi panašių taisyklių, tarpu taip e, nėra. Ir dėkoju. Kolega Rossi, kolega Strela. E, Ačiū, ponė pirminkė. Ši diskusija nenauja tiek mūsų komitete ENVI ir ITRE komitete, manau, taip pat, nes tema yra svarbi. kalbame apie klimato kaitą, energiją, energiją, tai yra svarbus dalykai Europai. Krize parodė vieną dalyką, kad mums reikia e, skubiai keisti paradigmą siekiant tvarumo tiek energijos, e, tiek aplinkosaugos prasme. Tuo pat metu e, reikia skatinti turto ir generavimą ir užimtumą. Turint tai galvoje, ES turėtų būti ambicingesnė ir vadovauti kovoje su klimato kaita. Turime siekti tolis, tolimų tikslų, mažinant e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, užtikrinant investicijas į atsinaujinančius šaltinius. Nelogiška, kad ES iki šiol ir toliau finansiškai remia iškastinį kurą. Turime būti reiklesni taip pat, kalbant apie energijos panaudojimo efektyvumą. E, saugumo prasme mums reikia diversifikuoti išteklius, todėl investicijos į atsinaujinančius šaltinius užtikrins ateitį. Turime eiti šią kryptimį, tai yra prioritetas, kurį visada turime turėti galvoje. Jau ilgą laiką kalbama, kad ES turėtų turėti bendrą energijos, energetikos politiką. Ir kaip kolegos minėjo, tai reikia daryti taip, kad skirtingos šalis nenaudotų skirtingų strategijų. Kad nekiltų tokia situacija, kad kai kurios šalis labai brangiai moka už energiją, o kitos mažai. Būtent tokių tikslų reikia siekti. Ačiū, kolega Estrela. Ponas Lyza, dar kartą. Noriu dar papildyti e, keletą dalykų, patikslinti, kad nebūtų nesusipratimų. Ponas Werneris Langinas iškėlė labai svarbų klausimą. Pone Estrela, taip pat dėl atsinaujančių šaltinių, tai mes atrodo nesutarėme. Ir dėl nekoordinuoto atsinaujančių šaltinių panaudojimo. Mums reikia investuoti į energijos saugojimą, į tinklus. Mes turime e, geriau koordinuoti savo darbą, kad sumažintume kainas. Tačiau tai nereiškia, kad neturime turėti privalomą tikslą atsinaujantiems šaltiniams. Jeigu mes neremsime e, atsinaujančių šaltinių, tai nesudarsime dėl nieko. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad viena silpna energijos ir klimato paketo vieta yra ta, kad neturime privalomą tikslą energijos panaudojimo efektyvumui. Tai nėra nuoseklu mums. Reikia tokių tikslų. Na ir pagaliau niekas e, gyvenime nėra tiesiog juoda ar balta. Ir negalima sakyti, kad e, visas pasaulis labai ten žavėsis mūsų klimato politika. Na, mūsų delegacija lankėsi Vašingtone ir matėme, kad ten, kad Junktinėse valstijose numatyti ilgalaikiai tikslai. Obama siūlo įstatymą dėl rinkų. Taigi viską taip lengva palyginti, tačiau aš norėjau e, pateikti pavyzdžių, kad iš tikrųjų ir ne tik Europoje yra klimato e, pasiūlymų. Na ir pagaliau E, na, ponas Langė mane čia pertraukė. Zu Ende, das darf ich vielleicht tun. Es gibt einen äh, Vorschlag. E, pirmininkė primena, kad e, jums suteikta tik tai dvi minutės. Tuo baigiu. Junktinės valstijose negalima priimti jokių pasiūlymų be kongreso sutikimo dėl ribų, tam tikrų ribų mineraliniam kūrui. Taigi mes nesame vieninteliai, kurie rūpinasi klimato ir aplinka pasaulyje. Dėkoju. Primenu, kad kalbėjimo laiko reikia laikytis, nes tai yra e, vienas iš taikaus sambuvio pagrindinių principų. Dabar norėjau suteikti žodį ponui Vergoti iš e, klimato generalinio direktorato Europos komisijos. Ačiū, ponia Pirinkė, dėkuoju pranešėjams už parinktą pranešimą. Tai yra labai svarbus mums pranešimas, nes komisija rengia, rengėsi pateikti paketą susijusi su 30 metais, jau labai greitai, galbūt metų pabaigoje ar kitų metų pradžioje. Keletas dalykų uh, e, iškilusi diskusijoje. Daug buvo kalbėta apie balansą tarp konkurencingumo, energetinio saugumo ir klimato tvarumo Tai iš tikrųjų yra komisijos e, apmąstymų esmė e, spręsti šios tris klausimus kartu ir vieną problemų, kuri buvo minėta ne kartą ir paminėta pranešime, tai yra naftos ir dujų importo peržiūra. Paminėta e, 350 milijardų dolerių pastaraisiais metais per metus. Ir tai ne tik sudaro 3,2 procento BVP, bet šiau ir tai yra dvigubai daugiau negu buvo per pastarosius 20 metų. Tai yra labai svarbus konkurencingumo aspektas, kuris parodo, kad yra daug e, sinergijos tarp įvairių klimato ir energetikos politikos e, konkurencingumo, energetinio saugumo ir klimato kaitos kad turime daug priemonių energetijos, energijos panaudojimo efektyvumui, naudo, naujovėms, kurios padeda kurti sinergiją. Pana Šimanskis pabrėžė pasaulinius veiksmus. Ir klimato prasme tai yra labai svarbu, sprendžiant tas problemas, kurias iškėlė daugelis parlamento narių. Šią savaitę prasidės Varšavoje kitas, kita šalių konferencija, rengiantis Paryžiaus šalių konferencijai 15 metais, kuomet pasaulis sieks pasaulinio susitarimo dėl laikotarpio po 20 metų. Padrasna tai, kad pastarajame ekonomistų forume Junginės valstijos ir e, Kinija teigia, kad jie pateiks e, savo pasiūlymus e, ir prieš šalių sus, konferenciją Paryžiuje. Taigi dabar matome, kad yra galimybė, kad didžiausiai teršėjai jie pateiks kitais metais savo planus apie tai, ką jie ketina daryti pagal tarptautinį susitarimą. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai kad kal, kas susijęs su kitų pastangomis. Šią savaitę bendras komisijos tyrimų centras kasmet skelbia e, ataskaitas apie CO2 išmetimą ir šių metų pranešimas yra blogas nes kasmet e, buvo sakoma, kad emisijų lygis kyla kasmet per daug, tačiau šių metų ataskaitoje minima, kad tai netgi, netgi nedėra su ekonominiu augimu ir atrodo, kad pirmą kartą politika, pa, politika kuri vykdoma e, besivystančios šalise ir Kinijoje buvo svarbi. Pirmą kartą šis, šia, šioje ataskaitoje e, matomas ryšys tarp e, CO2 ir ekonominės politikos atsiskirimo ir galiausiai dėl ETS. Manau, kad svarbu pastebėti, kad e, šalių konsultacijos paskelbus e, žalę knygą buvo sutarė, kad ETS yra labai svarbi priemonė, raginant, skatinant misijų mažinimą ES. Ir todėl reikia bendro požiūrio Europoje, nereikia fragmentuotų veiksmų išsiskiriančių kelių, kalbant apie klimato politiką Europoje, kas kainuotų daug daugiau. Ir pagaliau kai kurie parlamento nariai, pavyzdžiui, ponia Hall, kalbėjo apie ne ETS sektorių svarbą. Iš tikrųjų, tai yra svarbus dabartinio paketo aspektas, pastangų dalyjimas sprendimai. Tai yra transportas, pastatai, kur E, elektrinio saugumo ir kūro taupimo prasme turime, matome daug e, naudingų dalykų, nes e, nafta ir anglis naudojame ir šiuose sektoriuose. Todėl labai gerai, kad pranešimas pabrėžia ir šių sektorių svarbą taikant bendrą požiūrį. Ačiū. Grazie, la parola. Dėkuoju žodis ponai Vardofer, DG energetikos generalinio direktorato atstoviai. Aš jums, energetikos generalinis direktoratas norėtų padėkoti abiems pranešėjams ir mes manome, kad e, Šiame pranešime yra išsakyta daug įdomių minčių apie energetikos politiką. Ypatingai mums patinka tos vietos, kuriuose kalbama apie energetinį uh, efektyvumą. E, energijos vartojimo efektyvumas yra vienas iš pagrindinių mūsų energetikos e, politikos ramšių. Ir dabar mes galvojame apie tolesnę perspektyvą ir todėl būtina yra kalbėti apie energijos vartojimo efektyvumą. Be to, 2014 metais mes ketiname pateikti pasiūlymą dėl energijos naudojimo efektyvumo užtikrinimo direktyvą, direktyvos. Todėl mums reikia tikslų. Kai kuriuose valstybėse narėse, kai kurios subsidijos yra naginamos atgalinė data. Ir kai galvojame apie tolesnę perspektyvą, tai yra apie 2030 metus, aišku, kad didesnį dėmesį turime skirti atsinaujantiems energijos šaltiniams. Jų dalis rinkoje didės. Taip pat buvo paminėta ir vidaus rinka, ir infrastruktūra. Ir mes manome, kad tai yra taip pat didelės svarbos energetikos politikos aspektai. Mums reikia baigti kurti energetikos vidaus rinką. Ir 2014 metai čia bus lemiamos svarbos metai, kai kas apie tai kalbėjo. Šiuo metu mes atliekame poveikio vertinimą ir nagrinėjame įvairius scenarius. Galvome, kaip galima būtų užtikrinti geresnį energijos vartojimo efektyvumą, kaip galima būtų užtikrinti geresnės kainas. Komisijos buvo paprašyta geriau išnagrinėti, kokios yra energijos kainos Europoje ir kokios yra e, mūsų partnerių šalise. Energijos kainos auga pastruoju metu dėl to, kad didėja e, iškastinių kūro kainos. Tai yra akivaizdu. Be abejo, da, e, čia, svarbu, čia tam tikrą vaidmenį vaidina ir kiti veiksniai, tai yra ir mokesčiai, ir infrastruktūros naudojimo mokesčiai, ir e, atsinaujančių energijos šaltinių subsidijavimas. Apie visus šios dalykus mes kalbėsime savo rengiamoje ataskaitoje. Mes tikimės, kad mūsų tyrimas bus e, baigtas iki 2014 metų sausio mėnesio, todėl mums dalyvauti šioje diskusijoje yra labai įdomu. Merci, madame la présidente, et merci. À... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už labai turiningus ir įdomius komentarus. Išklausius pasisakymų, galbūt būtų kiek primityvu pasakyti, kad galime dabar galvoti apie realų visų tų tikslų pasiekimą. Buvo pasakyta, jog tekste kai kur trūksta konkretumo. Noriu patikslinti, jog tai yra konsensuso pasiekto abiejų pranešėjų rezultatas. Ir pakeitimai leiks taip pat galutinai mums įtvirtinti tai, ką norime ten įtvirtinti. E, kolega Usko, ką tik tai, kai kurie kiti kolegos taip pat e, turėjo klausimą ir abejonių dėl e, konkurencingumo bei dėl tvarumo. Aš noriu labai aiškiai pasakyti, jog energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinantis energijos šaltiniai padeda įtvirtinti geresnį konkurencingumą, tačiau su sąlyga, kad bus uh, tinkamai reglamentuojama visa tai ir kad bus e, tinkamos sąnaudos. Ir čia turi būti remiamasi jau pasiekta pažanga. Komet kalbame apie rentabilumą, aš ir vėl pabrėžiu čia vartojimo efektyvumą, energijos vartojimo efektyvumą. Kaip sakė e, kolega Ol, mes e, turime įtvirtinti aukštesnį efektyvumą, ypač tose sektoriuose, kurių neapima ETS. Ponas Lyzė, kalbėdamas apie atsinaujinančią energiją, priminė, kad yra koordinavimo problema šioje srityje. Aš taip pat noriu pabrėžti šį aspektą. Aš manau, kad e, subsidijuojant e, atsinaujinančią energiją reikia tai daryti tikslingiau ir e, turime privilegijuoti galbūt tuos e, energetikos e, atsinaujinančios energijos šaltinius, kurie dar nėra visiškai pribrendę, tačiau turi dėlį potencialą. Turime taip pat e, aiškiau kalbėti apie iškastinį kūrą ir turime elgtis nuosekliai tai darydami. Aišku, Turime taip pat aiškiai apibrėžti, kas yra mūsų problemų pagrindinė priežastis, e, ar importuojama energetika, ar iškastinis kūras. Ir neišvengiamai turime šiame kontekste grįžti prie sąnaudų nacionalinių lygmenių ir prie kainodaros. Turime būti čia realistai ir turime aišku, užtikrinti maksimalų skaidrumą šio požiūriu, kad visi žinotų, kaip yra sudaromos kainos. Mūsų piliečiams ir mūsų įmonėms tai yra būtinas. Taip pat turime remtis moksliniais tyrimais bei inovacijomis, tai taip pat leis padaryti mūsų įmonės konkurencingesnės bei pasistumėti į priekį vidaus rinkos kūrime. Pone Estrela pabrėžė šį aspektą. Mes turime akcentuoti, jog tai turi būti įtvirtinama Europos lygmenių, tačiau aš manau, kad nepriimtina yra, kuomet valstybė narė pati viena nusprendžia pasitraukti iš brandolinio sektoriaus ir neinformuoja apie tokį savo sprendimą kaimininių valstybių. Tai, mano nuomonė, yra nelabai priimtinas dalykas. Jeigu mes norime kurti vidaus bendrą rinką, tai turime bendrauti tarpusavėje ir keistis informaciją. Būtina stiprinti bendradarbiavimą šio požiūriu tarp valstybių narių. Mums reikia e, ištiso spektro įvairiausių priemonių. Ponas Šimanski apie tai kalbėjo, kalbėdamas apie energetikos e, e, derinius. Ir čia turime fiksuoti atitinkamus tikslus ir turime fiksuoti tos, turime aiškiai apibrėžti tos tris privalomus e, tikslus, tačiau turime taip pat atsižvelgti į tai, ko pasimokėme dabartinio klimato paketo kontekste. Turime likti realistais siekdami E, pusiausvyros. Dėkuoju, diskusija yra baigta ir nebenorėčiau dabar vėl iš naujo pradėti diskusijos, bet žodis ponui Zyber. Pane pirmininkė, aš noriu keletą žodžių pasakyti kaip tik dėl mūsų darbo tvarkės, nes čia par, parašytas e, 12.30 laikas. Tai mes galime dirbti iki 12.30. Pirmininkė, ne, aš sakiau, kad diskusija truks dvi valandas. Pana Zyber, aš manau, kad tai yra svarbi diskusija ir pirmininkė. Dar turiu taip pat klausimą komisijai. Balsavimas yra plenarime posėdėje numatytas 14 metais vasario mėnesį. Kodėl? Tiksliau, čia klausimas yra komitetui. Kodėl komitetas vis dar nėra balsavęs dėl šitų dokumentų? Komisija. Ar komisija gali atsakyti tą klausimą? Gegužės mėnesio vadovo taryba paprašė parengti e, dokumentą iki metų pabaigos, atsižvelgiant į kovo mėnesio vadovo tarybą. Manau, kad komisija yra šiek tiek lanksti ir sausio mėnesį parengs e, šį dokumentą, tačiau daug vėliau ji negalėtų to parengti, nes reikia jį parengti iki kovo mėnesio vadovo tarybos. Tačiau, kaip sakiau, mes esame pasirengę klausytis, o pirmasis žingsnis yra šios diskusijos ir balsavimas, kuris įvyks sausio pradžioje. Jeigu mes paskelbsime dokumentą sausio mėnesį, tai gali būti, kad į parlamento pranešimą bus pilnai atsižvelgta. Dėkoju. Manau, kad galėsime paprašyti komisijos nario, kad jisai mūsų palauktų turint omenyje grafiką. Dar kolega Grotė prašo žodžio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad diskusija iš tikrųjų buvo labai turininga. Ir manau, kad šis pranešimas yra tikrai toks dokumentas, į kurį e, komisija galės e, atsižvelgti. Mes e, esame tiesiekros proceso partneriai Tad e, turime skirti pakankamai laiko pasiruošti balsavimui. Svarbu, kad dirbtume kartu, ranka rankon. Manau, kad viskas eina tinkama linkime. Klimato kaita, energetikos politika. Turime koordinuoti savo pastangas, presdami klausimus šiais aspektais. Ir turime dar labiau pabrėžti ekonominius bei finansinius aspektus šiame kontekste. To nedarėme iki šiol. Turime kalbėti apie tai, kiek mums kainuoja mūsų pozicija, kurios laikėmės iki šiol. Tad e, nekantriai laukiu tolesnių svarstymų. Lauksime taip pat valstybių narių pozicijos. Man atrodo, kad kai kurios valstybės narės dar ne iki galo supranta, kokie svarbus yra šitie tikslai. Aišku, kiekviena valstybė pati nusprendžia, kokia e, energetika remsis, tačiau mes turime siekti koordinavimo ir mūsų pastangų sinchronizavimo, nes tai turės pasiekmių mūsų vidaus rinkai. Tai taip pat leis mums atgaivinti mūsų ekonomiką, jeigu veiksime kartu, bei apsaugoti aplinką. At, e, džiaugiuosi, kad e, glaudžiai bendradarbiaujame tais klausimais su kolegomis iš ITRE ir manau, kad esame pasirengę siekti kompromiso. Dėkuoju kolegai Grote. Atrodo, kad e, iš tikrųjų galėsime spręsti tas iškinusias problemas vėliau. E, pakeitimų pateikimo terminas yra lapkričio 12 vidudienis. Taip pat reikia sakyti, jog kiti dokumentai taip pat turės būti nusiusti sekretoriatui. Na, o kol kas norėčiau padėkoti visiems bei priminti kolegams, kad kitas bendras Envi Itre posėdis yra numatytas gruodžio antrai dienai. Dėkuoju visiems už bendradarbiavimą. Geros dienos visiems.